meine sehr geehrten damen und herren! vor zwei tagen ereignete sich ponios ir ponai prieš dvi dienas nepale įvyko didžiulis žemės drebėjimas šiuo metu